Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, kolegos. Prašom atsisėsti, kad galėtume greitai pradėti posėdį. Steigiamasis Libė komiteto posėdis prasidėjo. Kaip jau žinote, šio posėdžio e, tikslas yra išrinkti biurą, tai yra pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Pagal 191 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Taigi visų pirma išrinksime pirmininką, o po to vicepirmininkus, kaip jau sekretoriatas pranešė, kvorumas yra, tai yra daugiau nei 15 narių dalyvauja posėdėje, Todėl iš karto norėčiau jūsų paprašyti pristatyti nominacijas, kandidatūras į Gans, pane Gans. Mes savo frakcijos vardu turime kandidatą Lopes Aguilar, siūlome jį į pirmininko postą. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Lopes Aguilar, ar jūs sutinkate su šia, su jūsų kandidatūra? Taip. Ar dar kas nors norėtų pasiūlyti kandidatūrą? Ne. Tai tada siūlyčiau iš karto balsuoti dėl pirmininko bendrų sustarimų. Sveikinu. Gerbiamas kolega ir prašau atsisėsti į savo kaip vėl naujai išrinkto pirmininko vietą. Labadiena, gerbėmieji komiteto nariai. Visų pirma pasakysiu, kad man didelė garbė pirmininkauti Libė komitetui, kai pradėjau dirbti čia Europos parlamente, buvau pirmą kartą išrinktas ir turiu pasakyti, kad atvykau čia kaip konstitucinės ir Europos teisės specialistas Aš e, ilgai tarnavau savo šalyje kaip e, teisingumo ministras, dirbau Ispanijos vyriausybėje, taigi aš įsivaizdavau, kad žinojau daug apie Europos parlamentą, bet aš klydau. Dabar atvirai noriu pasakyti, kad būdamas čia aš sužinojau kas, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamentas per tos e, du su pusę metų. Aš tai sužinojau ir e, dėkoju šio komiteto nariams. Aš iš tikrųjų esu jums dėkingas. Labai e, aiškiai noriu jums tai pasakyti, kad noriu padėkoti už jūsų supratimą, už jūsų atlaidumą už tai, kad visokių kliučių ir problemų kontekste mes vis tiek vykdome savo darbą, savo darbo atvarkę šios kadencijos metu ir mes pradėjome dirbti čia ir Lisabono sutartis įsigaliojo laisvės teisingumo erdvė buvo pagaliau sukurta, Stokholmo programa buvo įgyvendinta, šve, pirmininkaujantį Švediją priemė tą Stokholmo programą ir um, Ispanija pirmininkaujantį taip pat prisidėjo prie tolesnių veiksmų. Darbo buvo tikrai daug ir aš tikiu, kad jūs, kaip ir aš, manote, kad tai buvo tikrai be galo uh, daug laiko pareikalavęs darbas, labai daug iššūkių turėjome, bet kita vertus tai buvo labai teigiamas laikotarpis, labai mm, nuostabu yra dirbti šiame komitete, pirmininkauti šiam komitetui, aktyviai e, dalyvauti Europos parlamento darbe ir, ir komitete, kuriam tenka didžiausia darbo našta iš visų teisėkuros komitetų šiame parlamente. Todėl aš tikrai didžiuojasi, kad mane išrinkote antrai kadencijai ir aš tikrai pasistengsiu dirbti dar geriau, toliau bendradarbiauti su jumis e, dėl tų svarbiausių klausimų, e, dėl prieglopščio paketo, kuris šiek tiek vėluojasi, migracijos paketo, dėl teisminio bendradarbiavimo teisės aktų paketo pirmininkaujantį Lenkiją prisidėjo prie darbo šiose sritise ir mes darysime viską, ką galime ir pirmininkaujant Danijai bei Kiprui. Aš tikiu, kad tikrai puikiai dirbsime kartu ir dėkoju už pasitikėjimą, kurį man suteikėte bei kad suteikėte man galimybę pirmininkauti šiam komitetui ir įdėti savo pastangas į šį darbą. Na ir dabar trumpai tariant, tiesiog ačiū, ačiū Jums labai. Dabar galime rinkti vicepirmininkus, šio Libė komiteto vicepirmininkus. iki keturių vicepirmininkų turime išrinkti, taigi prašyčiau jūsų atskirai pristatyti nominacijas kandidatus iki keturių vicepirmininkų. E, visų pirma, mm, kandidatas į pirmojo vicepirmininko postą, po to į antrojo, į trečiojo ir taip toliau. O po to potencialių kandidatų paklausime, ar jie sutinka su kandidatūromis. E, ponas Busutil. Dėkoju pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti Jūs, kad e, su to, kad esate perrinktas ir palinkėsiu Jums geriausios kloties artimiausiais e, metais, kad bendradarbiavimas vyktų kuo sklandžiau. Į pirmąją vicepirmininko postą savo frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti savo draugą ir kolegą Kinga Galą. E, pone Busutil siūlo Kinga gal. Ar yra kitų kandidatų? Taip. Ačiū, e, pirmininkė, ir sveikinu Jūs. Mūsų frakcija, tai yra socialdemokratai, siūlo. Siūlo Kinga Gal, taigi tai yra antroji nominacija tam pačiam asmeniui. E, Dėkoju, pirmininkė, mes tikimės, kad bendradarbiavimas vyks e, puikiai. Alde frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti. E, Intebeldą į pirmojo vicepirmininko postą. Dar yra pasiūlymų. Aš norėčiau pasiūlyti Mm, kandidatai trečiojo vicepirmininko postą. Mano kolega kalbėjo apie ketvirtojo vicepirmininko postą, o aš į trečiojo vicepirmininko postą norėčiau pasiūlyti savo kolegą Salvatore um, Jakonino. Gerai, tada pagal komiteto ir parlamento darbo tvarkos taisyklės nominacijos būtų tokios. Visų pirma, į pirmojo vicepirmininko postą e, kolega Gal, antrasis, į antrojo vicepirmininko postą Intevel, į trečio vicepirmininko postą Jakolino, o į ketvirtojo vicepirmininko postą siūlomas, e, siūloma ponia Gans. Ar sutinkate su tokia tvarka? tokia buvo situacija antrai ir trečiai kadencijai ir kadangi nominuoti asmenys vėl bus renkami iš naujo, galime balsuoti bendru sustarimu arba balsuoti įprastai. Jeigu e, kas nors prieštarauja, prašome pasisakyti, jeigu ne, tai vadinasi susitarėme dėl tokios e, kandidatų sekos. Taigi kandidatai buvo išrinkti bendru susitarimu. Taip, ponė Borgėcijo. Pone Borgėcijo. Norėjau tik pasakyti, kad aš susilaikau. Taigi, mm, yra vienas susilaikęs, o, o visi kiti atrodo e, išbalsavo bendru susitarimu. Taigi, sveikinu keturi, keturis. Um, kandidatus, kurie buvo ką tik paskelbti. Taigi, steigiamasis posėdis ant, antrai kadencijos daliai. Jeigu nebeturime jokių kitų klausimų, tai noriu pranešti, kad kitas posėdis bus sausio 25 dieną 9 valandą iki pusė pirmos ir nuo 3 iki pusės 7. Ir sausio 26 dieną nuo 9 iki pusės pirmos. Tai tiek dėkoju visiems dar kartą.